Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Kągi ponios ir ponai, man labai malonu pristatyti Jums ponas Bogar, užsienio reikalų Slovenijos ministrą. Jis atvyko pas mus, kad pakalbėtų apie tai, kokių veiksmų imasi tarptautinis pagalbos e, patikos fondas, teikiantis paramą iš, išminavimui ir nuo minų nukentėjusiems asmenims. Aišku, tai yra toks klausimas, kurį reguliariai kelia mūsų nariai regione, kur politikos, saugumo politikos prasme vakarų Balkane šis klausimas yra labai svarbus ES. Pirmininkas klausė, ar dar vis tebėra vertimo problemų. Technikė. Atrodo, tai yra techninio pobūdžio problemos. Vous êtes tous parfait francophone. Kągi, jeigu puikiai suprantate visi prancūziškai, tai gal nieko tokio ir blogo. Qu'est-ce qui se passe Ah, le slovène est sur le canal anglais. Slovenų kalba kažkaip iššoko į anglų kalbos kanalą. Gana įdomus atvejis. Jau viskas sutvarkyta, sureguliuota. Taigi, šis tarptautinis politikos fondas bus pristatytas ponos Bogar. Vakarų Balkanuose tai yra labai jautrus klausimas, tai yra labai svarbus regionas bendra, bendrai gynybai, bendrai gynybos politikai, nes būtent šiame regione vyko pirmos. Um, e, gynybos politikos Ponas Žbogaras yra Slovenijos užsienio reikalų ministras. Taip pat paprašysiu e, pono Paškų kartu pirmininkauti šiam susitikimui. Jis yra e, užsienio reikalų komiteto narys. Ponas Žbogaras galėtų papasakoti apie šią iniciatyvą. E, pasiremdama Slovenijos patirtimi šiame regione. Turime valandą laiko. Taigi bus įžanginis pranešimas, tuomet vyks diskusijos. Galbūt dabar norėtų įžanginį žodį pasakyti ponas Pašku. Noriu pasveikinti atvykusi ministrą ir palinkėti veiklos sėkmingos čia pas mus. Pirmia, Dėkoju, tikėkime dabar problemos jau išsisprendė vertimo techninės problemos. Pone ministrė, žodis jums. A. Lep pozdrav poslankam eh, in poslancem, eh, gospe in gospodje. Eh, hvala lepa za to, da ste mi danes omogočili, da vas nagovorim. Sveikinu visus, ponios ir ponai, dėkoju už galimybę kalbėti čia jūsų posėdėje. Džiugu, kad galiu Jums pristatyti šį patikos fondą, fondą ITF. Šis fondas buvo įkurtas Slovenijoje, prisidėjo kitos regiono šalis prie šio fondo kūrimo, mes dirbam prie išminavimo veiklos ir klausimų ir taip pat teikiame pagalbą nuo vienų nukentėjusiems asmenims. Apie tai šiek tiek vėliau. Savo pranešime pabandysiu padaryti du dalykus. Pirmiausia, paaiškinti, kokia yra Slovenijos užsienio reikalų politika šiais klausimais ir norėčiau papasakoti apie tai, kad tas fondas yra būtent šios koncepcijos išdava. Um, Mes galime pasakyti, kad e, užsienio politika vystosi toliau. Fondas ITF, kaip mes jis trumpintai vadiname, yra tas projektas, kuris yra įdėktas ir jau veikia. IDF yra ne vien tik ši priemonė. Šis fondas e, dirba darbą, kuris atitinka Slovenijos užsienio reikalų politikos kryptis. Tad pabandysiu paaiškinti tris koncepcijas, tris tokius būdvardžius norėčiau paminėti, kurie galėtų apibriežti Slovenijos užsienio reikalų politiką, o paskui paaiškinsiu, kas ir kaip. Ir paskui kalbėsiu apie tai, kaip šio fondo operacijos atitinka šią koncepciją. Aš paprastai sakau, kad mes, manau, et, etinė, etišką užsienio politiką, e, regioninę politiką ir taip pat ambicingą ir atitinkančią poreikius politiką. Kaip mes į tai žvelgiame? Pirmiausia, kai kalbame apie uh, principingą ir etišką užsienio politiką. Mes stengiamės e, būti patikimi tarptautiniai e, partneriai, mes laikomės tam tikrų vertybių ir principų. Mes e, vis, pasakome už žmogaus teisę, socialinį solidarumą ir tvarų vystimą. Tai yra mūsų svarbiausi principai, kuriais grindžiame savo užsienio politiką. Iš to išplaukia visa, ką mes darome užsienio politikos rytyje. Kaip šiame kontekste veikia ITF? E e, prieš pėstinės minos yra karo e, dažnai padariniai, jos kelia socialinių ir ekonominių problemų visuomeniai. Mes žinome, kad ir toliau jos kliūdo rekonstrukcijai, socialiniam ekonominiam vystimui ir tos minos ir toliau kenkia šalims, kur jos padėtos. Otavos pagal Otavos konvenciją ES daro daug, kad būtų galima tas minas dezaktyvuoti ir kad jos kenktų mažiau. Galime didžiuotis, kad ES yra e, tas, ta, ta struktūra, kuri reikšmingiausiai prisideda prie išminavimo darbų. Kai dėl Bosnios ir Hercegovinos šis fondas, ITEF fondas, e, buvo ir įdėktas kovo mėnesį 98 metais, kad būtų galima tuos e, Bosnijoje ir Hercegovinoje pradėti išminavimo darbus. Paskui šio fondo veikla plėtėsi nuo Bosnijos ir apėmė kitas taip pat regiono šalis. Taip pat šis fondas plėtė savo veiklą ir už šio regiono ribų. Kalbant apie principingą ir etišką užsienio politiką, norėjau paminėti štai ką. Mūsų priimamos pozicijos visada yra paremtos pagarba žmogaus teisėms. Žmogaus teisų taryboje mes nuolatos tai pabrėžiame. Tai pirmiausia atsispindi tose pozicijose, kurias mes reiškime dėl vidurinių rytų. Pavyzdžiui, Golsono pranešimas gazos incidentas, kai, kurį mes girdėjome apie minėtą flotilę, kuri vyko į gazos ruožą, atspindi šią poziciją. Tai atspindi taip pat ir mūsų politiką Palestinos atžvilgių. Mes, kaip sakėme, reikėtų, kad ES dėl Palestinos klausimų, ypač šiemet, uh, kalbėtų tvirčiau, tvirtesnių balsų, aiškiau, nes galiausiai reikia išspręsti Palestinos blokavimo problemą. Mes toliau tęsime užsienio politikos rytyje aktyvę politiką. Mes aktyviai dėgiame žmogaus teisų elementus, susijusius pirmiausia su labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių apsauga, moterų, vaikų teisų apsauga e, konfliktų zonose. Šiek tiek vėliau papasakosiu detaliau, kokį projektą mes, e, mes tai yra tas fondas ITF rengėme gazos ruožui. Mes e, dirbame spręsdami padėti Darfūre ir ten aktyviai dirbome praeitie ir toliau dabar reiškime susirūpinimą dėl situacijos Darfūre ir stengiamės kiek galime padėti ten esantiems žmonėm. Mano paminėti kiti tie būdvardžiai buvo regioninė ir globali užsienio politika. Nes mūsų užsienio politika tokia ir yra ir regioninė, ir globali. Regioninė pirmiausia apima e, pietričių Balkanus. Slovenija ir toliau, e, eks, ir toliau remia e, šį regioną, taip pat paremia jų euroatlantinės integracijos siekius. Mes politiškai, ekonomiškai ir karinių požiūrių prisidedame prie šio regiono plėtros ir tų pastangų nenutraukėme. buvo pasirašytas tarp Slovenijos ir Kroatijos sustarimas dėl sienų delimitavimo. Dabar šį sustarimą reikia įgyvendinti, kai tik Kroatija pasirašys stojimo į ES sutartį. E, tai buvo iš tiesų didelis žingsnis bendradarbiaujant Kroatijai ir Slovenijai. Kroatija iškėlė pradžioje iniciatyvą, tačiau šis procesas patrauk, įtraukia ir daugiau regiono valstybių siekiama intensyvinti bendradarbiavimą tarp jų. Mes taip pat e, veikiame įvairiuose politiniuose forumuose vietose, mes e, siunčiame Altėja ir Juleks misijas į regioną e, ir KFOR taip pat misijas kurių karinės pajėgos padeda regioną stabilizuoti. Visi kartu su Europos parlamentu, aš manyčiau, mes galėtume pasidžiaugti vizų liberalizavimo procesu vakarų Balkanuose. Šis procesas baigėsi ir mes tikrai pasiekėme labai reikšmingų rezultatų šioje srityje. Žmonės gali dabar laisvai keliauti Europoje laisvai, kaip tai buvo galima daryti prieš 20 metų ir tai yra puikus pasiekimas. E, vizų liberalizavimo įdėgymas parodė, kaip, koks svarbus visiems yra lai, galimybė piliečiams laisvai judėti, kokia svarbi tai yra idėja ir jos įgyvendinimas. Tai regiono čia turės didžiulės svarbos. E, šalis turi ambicijų ir toliau dirbti, įgyvendinti reformas norėčiau pasakyti, kad europinė perspektyva yra tų reformų variklis. Vakarų Balkanų šalyse. Taip pat buvo ir mums, kai mes prieš keletą metų rengėmės stoti Europos Sąjungą. Tad mes tikimės, kad Europos Sąjunga ir toliau turi tom šalims užtikrinti realią europinę perspektyvą. O be abejo, šalis pačios irgi turi atlikti dalį joms priklausančio darbo. Manau, ES lygmenių mums reikėtų specialios darbo tvarkės šiems metams, ką mes norime pasiekti šiais metais regione. Turime keletą šalių, keletą etapų įveikti. Jeigu Kroatiją paliktume nuo šalyje, Mes tikimės, kad ji sugebės dar šiemet pasirašyti stojimo sustarimą. Mes turime kitų šalių, kurių e, pasirengimo lygis yra labai nevienodas ir mes turime išsiaiškinti, kaip e, tos šalis galėtų prie ES palaipsniui prisijungti. Turime dvi šalių grupės. Viena jų grupė būtų e, šalis, kurios rengiasi stojimui į ES, vyksta procesas, pavyzdžiui, Makedonija laukia galimybės pradėti dėrybas. Juotkalnie yra valstybė kandidatė, o Kosovo. Kosovas tikisi, kad metų pabaigoje tokios perspektyvos sulauks Serbija. Pavyzdžiui, dabar dar rengia atsakymus į klausimyną. Mes tikimės, kad galėsime europinės perspektyvos linkme su šio regiono valstybėmis pasistumėti pirmin šiemet. Tokie yra mūsų lūkesčiai ir manau, kad metų pabaigoje jau darybos turėtų prasidėti. Viena ar dvi valstybės kandidatės galėtų tokias darybas jau pradėti metų pabaigoje. Albanija. Ji taip pat pateikė su Europos Sąjungo prašymą laukia, jei galbūt kitos valstybės m, mm, kandidatės statusas, Bosnija ir Hercegovina dar tokio prašymo nepateikė, Kosovas stengiasi vystyti savo santykius su ES pagal tam tikras programas. Kita valstybių grupė yra ta, su kuria mes galėtume dirbti ir siekti geresnės jo integracijos. Mes tikime specialus dėmesio Bosnijai ir Hercegovinai. Slovenijos požiūrį tai yra labai svarbi šalis. Mes stengiamės geriau tą regioną suprasti ir stengiamės padėti šiam regionui greičiau vystytis. Tas regionas labai nukentėjo nuo karo ir dabar jiems reikalinga mūsų pagalba, kad padėtis būtų atkurta. Dabar, kai kalbu apie vakarų Balkanus, norėčiau paaiškinti, kaip visa tai, ko aš jums pasakau, yra susiję su išminavimo e, reikalais. Aš jau jums sakiau, kad fondas, šis fondas, ITF, yra patikos fondas, kuris pirmiausia buvo įkurtas Bosnijai ir Hercegovinai, tačiau dabar jis veikia visame regione. E, išminavimo darbai Kosove, Makedonijoje, Albanijoje Juotkalijoje, Serbijoje, Serbijoje buvo sėkmingai vykdomi. Šalis, kur dar lieka problemų, kur minų dar yra, yra šios. Bosnija ir Hercegovina bei Kroatija. Daugiausia ITF surinktų lėšų atiteko išminuoti tom šalims, kurios labiausiai buvo užterštos minomis. Nuo 1999 iki 2010 150 milijonų eurų buvo panaudota išminavimo darbams Bosnijoje ir apie 15 milijonų eurų buvo panaudota e, ITF veiklai Kroatijoje. ITF taip pat pradėjo regioninį bendradarbiavimą pietryčių Balkanuose. Ten taip pat buvo pradėta išminavimo veikla. ITF darė viską, kad tie darbai vyktų sklandžiau. Mes taip pat imamės pasitikėjimo kūrimo priemonių tarp šalių, kurios, na, yra dabar po konfliktinį periodą pergyvenančios. Prasideda pirmieji kontaktai tarp šių šalių, pradedama dirbti pirmosiomis temomis po karo. Ir minos yra pirmoji tų temų, kurią bendrai bandoma kelti ir spręsti. E, nes reikalinga vykdyti šių darbų koordinavimą. Buvo įdėkta speciali taryba tam. ITF tapo tam tikrų kompetencijos centrų regioniniam bendradarbiavimui išminavimo darbams. E, piet, Balkanų pietryčiuose buvo paraginta dirbti aktyviau. Šiandien ITF vykdo projektus artimuosiuose rytuose, Kaukaze ir Centrinėje Azijoje, ta pačia išminavimo tema. 2009-aisiais ITF taip pat gyvendina projektą e, bendradarbia, tema bendradarbiavimas išminavimo klausimais Azijos valstybėse. Centrinė Azija, Afganistanas yra tie regionai, su kuriais bendradarbiaujama, bandoma įdėkti panašų regioninį bendradarbiavimą, kaip tai buvo padaryta Vakarų Balkanų atveju. Ir minų problemos sprendimas, išminavimo tarybos įsteigimas vėl bus ir šiame regione taip pat vienas iš fondo vykdysimų darbų. norėčiau tęsti toliau. Pereidamas prie trečiosios pranešimo dalies, norėčiau pakalbėti apie Slovenijos užsienio politikos principus. Aš juos minėjau, kad minėjau, kad mūsų politika užsienio turi būti atitinkanti poreikius ir ambicinga. Svarbiausia yra užmėgsti santykius su žmonėmis. Mes bandome palengvinti žmonių gyvenimą, bandome uh, žmonių gerbuvai parūpinti visas reikalingas sąlygas ir priemonės. Fondas taip pat aktyviai dirba šioje srityje, yra kuriami projektai, kurie pakeičia žmonių gyvenimus e, rytų, pietryčių Balkanuose ir Azijos valstybėse. Aš vėliau pateiksiu šiek tiek duomenų, kiek išminame kvadratinių metrų teritorijos atskirose valstybėse. Visa tai e, yra svarbu e, regionui. ITF koordinuoja, pavyzdžiui, gazos ruožė vykdomus projektus. Tai yra e, vaikų reabilitacijai skirti projektai pirmiausia. 61 vaikui iš gazos ruožo buvo padėta, 9 Palestin... E, čia dirbo devini psichoterapeutai iš Palestinos. ITF yra ta institucija, kurios darbas yra paimti vaikus iš gazos ruošto, ruožo ir užmėgsti bendradarbiavimą su partneriais Palestinoje. Labiausiai nukentėjo vaikai, kurie dažniausiai būna praradę visas galūnės, yra atvežami į Sloveniją reabilitacijai. 120 tokių vaikų buvo atvežta pastaraisiais metais. Jie lieka apie tris savaitės Slovenijoje, o paskui gali grįžti atgal į gazą. Mes dirbame prie ITF iniciatyvos, mes tengiamės E, kalbėti su Palestinos savivaldos struktūromis, kad vietoje atsirastų tam tikri centrai, kurie galėtų užsimti vaikų reabilitaciją ir apskritai nukentėjusių asmenų reabilitaciją. O paskui tikimės, kad jie jau ir patys tie centrai steigti be išorinės pagalbos galės tos reabilitacijos darbus vykdyti. Antra, mes taip pat dirbame prie kito projekto, statome mokyklas. Gazos ruožė. Mes tuo būdu teikiame psichosocialinę reabilitaciją šalia e, tos fizinės reabilitacijos. Tai yra tas projektas, kurio mastelis nėra labai didelis. Tačiau tai, tas, tas, tie nedideli projektai vaikams gali tapti esminiais, keičiančiais jų gyvenimus. Kalbant apie ambicingą užsienio politiką ir atitinkančią poreikius užsienio politiką, norėčiau pasakyti, kad tai yra ta politika, kuri pakeičia žmonių gyvenimą. Lygiai taip pat ambicingumas reikalingas ir bandant ir saugumo taryboje, kur mes e, turime nuolatinę vietą. Aš manau, kad ten yra tinkamai atstovaujama Slovenijos pozicijai, ten reikalingas kleisti jos patirtį ir jos žiniomis, jos patirtimi yra sėkmingai naudojamasi. Mes taip pat stengiamės aptarti ir ten visiems bendras problemas ir iššūkius. Saugumo taryba irgi yra viena iš jų sprendėjų. Dabar norėčiau pateikti keletą skaičių dėl susijusių su šio fondo veikla, kad jūs galėtumėt konkrečiau pamatyti, ką tas fondas veikia. Nuo pat pradžių 130 e, donorų suteikė lėšų šiam fondui, įskaitant 28 vyriausybės iš ES ir UNDP. Tai yra tas fondas, kur lėšos ateina iš visur. Galime pasakyti, kad e, ITF yra E, sėkmingas transatlantinis projektas, kadangi jis veikia taip pat gaudamas ir dotacijas iš jungtinių valstijų ir iš jungtinių tautų. 215 milijonų eurų buvo surinkta į šį fondą. Viskas buvo skirta išminavimo darbams finansuoti. 98 metais šis fondas pradėjo veikti kaip mažas patikos fondas labai maža struktūra. E, administraciniai kaštai buvo tikrai labai nedideli šio fondo. Ir donorai buvo tuo patenkinti. Šis fondas apėmė visus išminavimo darbus susijusius su priešpėstinėmis minomis. ITF 100 7 milijonus kvadratinių metrų regione Bosnijos ir Hercegovinos e, išminavimo darbus finansavo ir apie 2 milijonus e, pietų Kaukaze. Bu, su, sulaukė pagalbos daugiau negu tūkstantis asmenų nukentėjusių nuo minų ir 14 tūkstančių vaikų E, dalyvaujama taip pat ir tų vaikų lavinimo, švietimo projektuose. Dabar ITF rengia naują strategiją 2009, nuo 2009 metų apima laikotarpį. E, veikla perėj, apima daugiau negu tik išminavimo darbus ir pagalba aukoms. E, nagrinėjamos bet, bet kokios grėsmės kylančių žmonių saugumui. Mes taip pat remiame mokymo programų finansavimą, mes taip pat sengiamės remti saugumo sektorių. Pro įvairias remiame demobilizavimo ir integravimo į visuomenę programas. Tokios, to, to, tokia tai yra mūsų pagrindinė veikla. Norėčiau apibendrinti, pasakydamas štai ką. E, Dabar turime vykdyti modernę užsienio reikalų politiką, kuri pirmiausia turi susitelkti prie tų svarbiausių klausimų. Norėčiau pasakyti, kad mes tikimės ir tolesnės paramos Europos Sąjungos valstybės, dauguma bent jau jų tikimės, e, prisidės ir toliau prie tos veiklos, kaip prisidėjo iki šiol. Jos ir toliau bus e, donorėmis kad šis fondas ir toliau galėtų vykdyti išminavimo darbus Balkanuose ir kitose pasaulio regionuose. ITF jų dotacijų dėka ir pavyko iki šiol būti tokiu sėkmingu projektu. Visiems dėkoju. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Ačiū, panas ministrė. Keturi paprašiusiai žodžio. Prieš pradedant diskusijas norėčiau papra priminti, kad ypatingi metai 2011 yra jūsų šaliai, nes e, nepriklausomybės 20 metį švesite bir, birželį. Labai daug kas prisidėjo prie mūsų posėdžio, kokią Serbijos pranešėjas, jūs taip pat praneš, paminėjote apie vizų liberalizavimą Balkanų vakarų šalims Tanja Fajan, kolegė iš Slovenijos, labai daug dirbo parlamente. Alois Peterle taip pat. Šiandieną jis su mumis nedalyvauja, jisai daugiausia dirba su Centrinės Azijos šalimis. Taigi, kaip matėte, slovenai labai aktyvūs ir tai nereiškia, kad maža šalis, maža šalis nereiškia, kad prastai bus atliktas darbas. Ponas Van Orden pranešėjas nuo užsienio reikalų apie My Action. Uh, ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti Slovenijos užsienio reikalų ministrą atvykusi pas mus čia į posėdį. Ir labai ačiū už jūsų pastabas ir pristatymą. Ir aš labai norėčiau atkreipti dėmesį būtent į šitą išminavimo veiklą. Iš tikrųjų, aš esu pranešėjas uh, dėl uh, rezoliucijos, kuris susijusi su pažanga išminavimo veikloje per ilgus metus. Taigi e, ir e, šiuo metu pranešimas rengiamas. E, aš norėčiau pasakyti, kad kad iš esmės buvo būtina sukurti tokį fondą ir čia Europos komisija taip pat pritarė, pritarė tam. Ir, ir mano nuomonė, šioje srityje ES atlieka tikrai naudingą darbą ir prisideda labiausiai prie to, kad išminavimas vyktų ir vyktų ilgus metus. Mes taip pat e, e, padėjome sukurti e, šitą ITF fondą, nes būtent tai buvo didelė problema, minų problema Balkanuose. Todėl buvo ir sukurtas toks patikos fondas, kuris taip pat turi savo šaknis ir Junktinėse Amerikos valstijose. Ir man malonu, kad jūs dirbate puikų darbą ir tinkamai jau ilgus metus. Iš esmės, tos nevyriausybinės organizacijos ir organizacijos, kurios buvo sukurtos tarptautinių lygmenių ir užsijima tam tikrą naudingą veiklą, jos niekada ne, neišnyksta, jos tik tai mutuoja į kitas naudingas formas. Dabar aš norėčiau grįžti prie jūsų kilmės. Tai būtent pietričių Europą, ypač norėčiau atkreipdėmėsi į Bosniją ir Hercegoviną. Taigi, norėčiau paklausti, e, kaip Jūs manote, ar tai yra dar didelė problema tos minos e, Bosnijoje ir Hercegovinoje? Ir būtent e, nukentėję nuo minų asmenys šioje pasaulio dalyje. Ir aš norėčiau pasakyti, jeigu būtų susitarta dėl sutarties, dėl tikriausiai dėl uh, E, minų nenaudojimo. E, tada e, iš esmės reikia prisiminti, kad praėjo jau beveik dešimt metų. Mes atkreipiame dėmesį, vis didesnį dėmesį į tai, kad išminavimo darbai vyktų ir kad būtų teikiama pagalba nukentėjusiems nuo minų asmenims, ypač pietų Europoje. Ir jau jūs metus toje srityje dirba e, europiečiai ir tiek pokyčių čia įvyko. Ir aš norėčiau sužinoti, e, taigi, kaip įveikta ši problema arba kokia pimtimi jinai jau išspręsta. Aš norėčiau taip pat išreikšti uh, tam tikrą susirūpinimą dėl to, kad mes ne, uh, nepasinaudojame ginkluotųjų pajėgų uh, mm, pajėgomis. Ypač uh, tų, kurios veikia tuo metu uh, Bosnijoje ir Hercegovinoje. Kad ne. Uh, tai yra, mes nekreipiam dėmesį uh, į tai, kad būtų patraukti atsakomybėn tie, kurie būtent ir padėjo šitas priešpėsnės minas ir kurios dar iki šiol nėra rastas. Aš manau, kad reikėtų pasinaudoti tokią progą ir dėl to pabendradarbiauti su tomis e, e, karinėmis pajėgomis, kurios būtent ir e, dėjo tas minas. Taip pat kitas dalykas, ar, žinoma, ar tam užteks jūsų turimų lėšų. Čia jau kitas klausimas. Jūs iš esmės dabar išplečiate savo veiklą, tačiau bet kokiu atveju mes turime susikoncentruoti į tas sritis ir spręsti jas problemas tos srityse tol, kol pasakysime taip, tos problemos išspręstos. Tačiau bet kokiu atveju aš sveikinu Jūs e, atlikus puikų darbą ir linkiu sėkmės ateityje. Ačiū ponui. Manau, ten keturi kolegos norėjo kalbėti. Mes turime laiko iki 11 valandų 15 minučių. Tad labai trumpai kviečiu visus kalbėti, kad galėtume sulaukti atsakymų į užduotus klausimus. Pone Vanordinai, norėjau jūsų paklausti. Štai ko, Bosnijoje ir Hercegovinoje konfliktas buvo labai intensyvus ir tai turbūt ir yra paaiškinimas, kodėl išminavimo darbai dar nebuvo baigti. Tačiau ar Tačiau aš manau, kad tos problemos labiausiai yra susijusios su minų kiekiu, nes jų buvo ten padėta daugybė. O galbūt yra kitas paaiškinimas. Gal yra kokiu nors politinių sunkumų Bosnijoje, pavyzdžiui, kurių dėka būtų galima paaiškinti, kodėl vėluojama tuos išminavimo darbus užbaigti. Ponas Vaigel, prašau. Thank you, Mr. President. I think... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad, mm, ponė ministrė, jūs teisingai pasielgėte. kai atkreipėte dėmesį arba pavaizdavote šį ITF tai fondo sukūrimą kaip Slovenijos užsienio politikos pasiekimą. Tai iš tikrųjų didelis pasiekimas. Jūs, jūs tvarkote, šalinate šias minas, kurios, kaip jūs sakėte, tai yra praėjusios gynybos politikos reliktai. Mes sudarėme su įvairiomis minomis. Kai, pavyzdžiui, žmonės patys pasiverčia minomis ir mes susidurime čia ypač teroristinio išpolio kontekste su tuo, kad e, savižudžiai sprogdintojai kelia didžiulį pavojų mūsų saugumui. Ir iš esmės tai, tai yra netgi dar didesnė problema negu tas e, tipinės klasikinės minos. Aš norėčiau mm, pasvarstyti e, šią temą. Nes tai yra neišspręsta problema, nes e, kai kuriuose vietose iš tikrųjų yra didžiulės krizės. Ir ir kyla didžiulis pavojus, kad e, naujo tipo minos bus e, panaudojamos. Ir tai būtent e, jos sukelia didžiulį pavojų taikai pasaulyje ir taip pat kengia mūsų moraliai. Iš tikrųjų, malonu, kad jūs esate toks jaunas užsienio reikalų ministras ir rūpinasi pasaulio ateitimi. Ačiū, ponios Jienės. Perdón, eh, presidente. Bueno, eh, muy brevemente. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai. Prieš mane kalbėjo kolegos, kai kuriuos klausimus ir uždavė, kuriuos ir aš būčiau uždavęs. Noriu pridurti štai ką. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną ministrą, jam padėkoti už atvykimą į mūsų posėdį. Noriu jį pasveikinti už tuos veiksmus atliktus, kurie yra tikrai labai veiksmingi. Vyksta tokia šalia politika, užsienio politika, labai svarbus dalykas yra viešoji nuomonė, žmonės, jų nuomonė. Tai yra tas dalykas, kuris yra menkai žinomas. Visuomenė turbūt nedaug ką žino apie ITF veiklą, bent jau Ispanijoje, mano šalyje, labai menkai apie tai yra žinoma. Aš esu diskutavęs su, su įvairiuose centruose, universitetuose ir prieš pėstinių minų klausimas iškilo tik tada, kai aš paminėjau šią programą, e, fondą veikiantį šioje srityje ir jo pasiektus puikius rezultatus. Žmonės iki to laikėsi pakankamai skeptiškos pozicijos. Netgi kai kurios nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, teigia, kad kai kurios šalis apgaudinėja Nes viena vertus teikia finansinę pagalbą išminavimo darbams, tačiau tuo pat metu to šalis ir toliau pačios gamina minas. Tad norėčiau jūsų paklausti štai ko. Norėčiau paklausti, ar dirbama yra su viešaja nuomonė, ar žmonės gauna informaciją. Jūs, aš manau, labai teisingai paminėjote, e, koks yra kontekstas įvairiose šalise, ar mm, Balkanų šalise, lyginant su Europos Sąjunga. Mes žinome, kad toms šalims yra sunkoka artėti prie Europos Sąjungos ir ją integruotis. Nuolatos galima perskaityti jau nuo seno, e, kad tose šalise kalbama neigiamą apie Europos Sąjungą ir labai menkai ten kalbama apie įvairius pozityvius aspektus. Tačiau žinome, kad yra visas sąrašas valstybių norinčių stoti Europos Sąjungą. Europos Sąjunga nėra toks jau blogas klubas, vadinasi, jeigu yra tiek norinčių prie jo prisijungti. Mes, ES narės, norėtume be abejo, kad tie žmonės prie mūsų prisijungtų vieną gražią dieną. Dėkoju. Merci, Madame Lunacek, qui est aussi notre rapporteur euh, AFET. Dėkoju, pana Lunacek, kuri taip pat yra AFET pranešė dėl Kosovo. Um, thank you, Mr. Uh... Ačiū. Ačiū, ponė ministrė, už uh, tą veiklą, kurią atlieka šis patikos fondas. Uh, Ir aš, kaip jau sakiau, aš labai vertinu tai, ką jūs per pasarį dešimtmetį nuveikėte savo šalyje ir Bosnijoje ir Balkanuose ir taip pat visą pasaulyje. Aš manau, kad tai yra labai svarbus darbas, nes, kaip jūs sakėte, kad uh, iš esmės šitas minusų naikinimas turi uh, ne tik poveikį šių minų aukoms, būsimos potencialioms aukoms, bet ir padeda atkurti šalies e, socialinį ir ekonominį gyvenimą. Tai būtent tai yra labai svarbu, kad e, tos valstybės, kuriuose buvo e, išminuojama, vėl grįžtų į savo normalų vystimąsi. Tai būtent šitas projektas jūsų prilygintinas tarsi ir vystimosi pagalbai. E, tai būtent aš tai norėjau pabrėžti ir tai labai vertinu. Ir aš norėčiau tik tai paklausyti dėl šitų kasetinių minų. Jūs uh, neminėjote šių minų, uh, uh, iš esmės uh, aš esu savo šalies atstovė ir mano šalis, Austrija, uh, būtent siekia, kad būtų Dublino konvencija pasirašyta. Ar jūsų, jūsų darbą yra trauktos kasetinės uh, minos? Aš tikiuosi, kad jos yra įtrauktos. Uh, bet jeigu neįtrauktos, tai kodėl? Taip pat aš norėčiau atkreipdėmės į tai, ką pasakė panas Janis. E, šitas e, e, patikos fondas yra susijęs su to, kad jūs, kaip užsienio reikalų ministras, esate įpareigotas tarsi skatinti valstybės atsisakyti savo minų atsargų. Tai būtent ir stengtis, kad tos minos nebūtų toliau gaminamos. Aš žinau, kad uh, iš esmės sutartyje tai yra įrašyta, tačiau uh, kaip jūs, kaip uh, užsienio reikalų ministras arba šito fondo atstovas, uh, stengiatės, kad tos minos nebūtų gaminamos arba sunaikintos atsargos. Ir uh, dar vienas klausimas. Čia ES iki 2006 metų mes turėjome atskirą biudžeto eilutę, būtent skirtą išminavimui. 2006 metais nebėra tos biudžetos, biudžeto eilutės dabar e, stabilumo IDF e, įvairioms e, kitoms priemonėms yra skiriamos tos lėšos susijusios su išminavimu. O ką jūs rekomenduotumėte? Ar mums reikėtų atskiros biudžeto eilutės, kuri būtų skirta išminavimui? Ar tiesiog tas lėšas įtraukti į kitas priemonės, kurios būtų skirtos stabilumui užtikrinti arba, arba žmonių saugumui užtikrinti? Uh, Čia iš esmės norėčiau, kad visi padiskutuotumėm šio klausimu. Dar kitas dalykas dėl politinių klausimų. Jūs, jūs veikinote tą faktą, kad praėjusiais metais buvo vizų liberalizavimas užbaigtas. Jūs sakėte, užbaigtas. Iš esmės, Kosovo piliečiai yra neįtraukti į šį procesą. Tai ką Jūs manytumėte šio klausimu? Ačiū, ponas Ilko Kacin. Jis yra AFET pranešėjas Serbijai. Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė, kaip ką tik sakė kolega Ulrik, yra poreikis padėti valstybėms, kad būtų galima nukenksminti tą kenksmingą amuniciją, kurio šalis yra daug sukaupusios ir tai yra ne tik vakarų Balkanų problema. ITF rengia tam tikras gairias. Aš norėčiau tiesiog paklausti, kaip mes galime papildyti jūsų fondo veiklą. Dar iki Albanijos įvykių, kurie turėjo žiaurių pasiekmių vietos gyventams, šis klausimas buvo keliamas yra tokių pavojingų zonų ir kitur, ypač rytų Europoje, kur pagalba reikalinga. Ar yra galvojama būtent apie šiuos tikslus, ar bandoma bus plėsti uh, e, ITF fondo darbą tuose regionuose? Mes čia susirinkome į saugumo ir gynybos pakomitečio posėdį. Ir čia mes kalbam apie saugumą ir kalbam apie viso regiono ateitį. Tiranoje neseniai įvyko maištai. Dabar e, žinome, kad trys žmonės žuvo, tačiau tebe lieka tas pavojus, kad gali pasikartoti bet kada tie protrukiai smurto. Aš norėčiau paklausti, kaip jūsų vyriausybė mano reikėtų spręsti šią sunkę situaciją Albanoje. Aišku, Albanija buvo įtraukta į vizų liberalizavimo programą, tačiau kita vertus, jeigu prieš tris mėnesius būtų atitikę kažkas panašaus, nebūtų priimtas sprendimas vizas Albanijai liberalizuoti. Tad dabar klausimas, ką daryti. Norėčiau paminėti dar diskusijas, kurias, kurias pradėjome Strasbūre. Mes kalbėjome apie organų, e, apie nelegalią prekybą organais, kalbėdami apie pranešimą Serbijos klausimą. Tai yra didžiuliai kaltinimai, labai rimti kaltinimai. Bus labai sunku rasti, kaip iš tos situacijos išsisukti, nes tas susidarė toks pavojingas ratas, kuris regėsi sukasi pragariškų greičių. Tai yra tie dalykai, kurie pavojingi ne tik Kosovui ir Albanijai. Belgrade taip pat atmosfera tapo užnuodita ir regiono pozityviam vystimui visą tai kenkia. Norėčiau išklausyti jūsų vyriausybės pozicijos šiuo klausimu. Dėkoju. Merci, euh, monsieur. Dėkoju, dar paprašė pana Štatsni žodžio. Labai trumpai prašom. Sveiki, viceministrė. Ačiū, panė pirmininkė. E, sveikinu, ponė ministrė, su tikrai puikia veikla kurią e, pradėjote 1998 metais. Iš esmės aš turiu tik tai e, pusiau techninį klausimą, aš noriu tik tai pasiaiškinti, kad e, Junktinėse Amerikos valstijose yra, pavyzdžiui, renkamos jūsų lėšos ir Europoje. Tai būtent jūs turite daugybę mecenatų, daugybę donorų. Ir E, iš esmės e, jūs e, gaunate pakankamai daug lėšų iš Europos, bet ir išleidžiate daug lėšų Europoje. Ar taip ir yra? Dar kitas dalykas. Ar, sakykime, jūsų fondas yra susijęs ir su tuo, kad yra perkomas tam tikros priemonės, ar jūs tik tai koordinuojate, sakykime, išminavimo veiklą, ar reabilitavimo užsiimate daugiau? Ar jūs iš esmės e, veikite visame pasaulyje. Ir iš esmės, e, sovietų laikais mes netgi gaminame šitas minas ir e, sovietų tai yra žinoma. Pone ministrė, prašom žodis atsakymų. Dėkoju. Taigi, apie fondo darbą galėčiau pasakyti štai ką. Mes Slovenijoje didžiuojamės e, fondo pasiekimais. Be mes šiaip parodėme, kad mes esame fiziškai nedidelė šalis, tačiau nepaisant mūsų nedidelių mastelių, galime atlikti didelius darbus. Darbus, kurie yra su konkrečiais projektais naudingais tarptautiniai bendruomeniai. Norėčiau atsakyti tuos užduotus klausimus trumpai. Pradėsiu nuo Kosovo. Atsiprašau, kad pasin, panaudojau netokį, netokį pasakymą. Nėra baigtas vizų liberalizavimas, kadangi Kosove, kaip jūs teisingai pastebėjote, vizos tebe egzistuoja, Kosovų jos tebe egzistuoja. Tačiau manyčiau, kad reikia užmėgsti kuo greičiau taip vadinamąjį taip vadinamą dialogą vizų klausimų su Kosovu. Manau, kad ten yra reikalingas ženklas, kurį pasiūstų Europos Sąjunga. Jie taip pat yra ta šalis, kuri yra vakarų Balkanus ir kuri turi europinių aspiracijų. Ir visus, dialogas visų klausimų galėtų būti tas dalykas, kuris apskritai santykius su šia šalim pagyvintų tą reikėtų daryti kuo greičiau. Tarp Serbijos ir Kosovo taip pat netrukus prasidės dialogas. Kai dėl Bosnijos, minų problema ten tebėra labai aktuali, tiek Bosnijoje, tiek Kroatijoje ji tebėra aktuali. Kaip žinia, Galima keletų būdų paaiškinti, kodėl šalis veikia vienai par kitaip. Visiškas išminavimas yra svarbiausias tikslas, tačiau nesu visom šalim to tikslo pavyksta pasiekti iš karto. Maničiau, kad šiek tiek realesnis e, tikslas yra saugus minų požiūrių regionas. Jeigu jų ir yra tam tikrose regionuose, reikėtų, kad būtų tinkamai e, tvarkomasi su šia problema, kad minos nekenktų ekonominiam ir socialiniam šalies vystimuisi. Bosnija ir Kroatija tebėra tos šalis, kur minų klausimas tebėra labai aštrus, nes jos kelia pavojų žmonėms. Tad reikia ir toliau dirbti prie išminavimo darbų Bosnijoje. Mes ir toliau telkėme savo veiklą labiausiai į vakarų Balkanus, nes susidarė toks įspūdis, kad ten mes esame labiausiai reikalingi, nors veikiame ir kitose regionuose. Daugiau negu dešimt metų šiame regione veikiame. Tendencijos yra geros, žvelgiama į ateitį. E, mažėja poreikis išminavimo darbams, nes kai jie būna atlikti, nebereikia prie to sugrįžti. Ir tai yra geras ženklas. Mes e, dabar žiūrime, kaip tą veikiantį fondą e, panaudoti optimaliau ir kokią galima būtų vykdyti papildomą veiklą. Pavyzdžiui, šaulių ginklų klausimo sprendimas ar kažkas galėtų taip pat sudaryti vieną iš mūsų darbų dalių. Tačiau minos tebėra e, svarbiausia mūsų veikla. Fondas ITF e, jaučia tam tikrų problemų lėšoms gauti. Šis fondas yra įsteigtas Slovenijos vyriausybės Ir dabar Bosnius vyriausybė norėtų prisidėti prie šio, Kroatijos vyriausybė taip pat įtraukta į šio fondo veiklą. Europos Sąjungos ne bet kokį finansavimą mes galime gauti, tad svarbu, kad šis fondas taptų tarptautinė organizacija, tai tuomet mums bus lengviau e, geriau gauti ES finansavimą ir jį sėkmingai panaudoti. Pirmiausia, mes gau, reikia pasakyti, kad gauname lėšų iš jungtinių valstijų. Kongresas kasmet paskiria tam tikrą sumą lėšų ITF fondų išminavimo darbams vykdyti. Mes papildome šiomis lėšomis ES skiriamas lėšas. Iš ES tų lėšų gauname daugiau. Tačiau, kaip jau sakiau, tos lėšos taip pat mums yra garantuotos, mes jas gauname. Jos yra numatytos jungtinių valstybių biudžete ir mes jas gauname. Na ir dėl to, aišku, mūsų veikla tampa lengvesnė. Kalbant apie situaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje, norėčiau sakyti štai ką. Aš nemanau, kad išminavimo darbai stringa. Ne, jie vyksta. Tačiau reikia pasakyti, kad per pastaruosius keturis metus Darbo buvo padaryta nemažai, bet nepaisant to situacija te, ne, negalėtų pasakyti, kad yra tvari. Reikėtų pakeisti požiūrį pačią Bosniją. Bosnijos požiūris taip pat turėtų keistis. Europos Sąjungoje mes kelbė klausimus, kaip Bosnijai padėti, nes tai yra mums artima valstybė. Turime rasti būdų, kart, kad kartu koegzistuoti galėtų tos trys kaimininės tautos. Iš tikrųjų, kažką reikia daryti kitaip, kaip jau aš sakiau. Mes negalime tiesiog leisti, kad to šalies, kuri tiek iškentėjo žmonės per karus, būtų palikti nuo šaly. Tai svarbu ir mums, ir jiems, tačiau tai taip yra tas klausimas, kuris dar kelia susirūpinimą. Kad dėl neišspręstų problemų, manau, kad jūs teisingai paminėjote, kad laikai pasikeitė ir tos problemos, kurios praeitie liko išaldytos, neišspręstos, nušaly, dabar mums nuodė gyvenimą. Be abejo, situacija pasikeitė, tačiau svarbu to nepamiršti, nes visos neįspręstos problemos viečiamus, tai yra Europos Sąjunga. Jei kažkas atsitiktų, pavyzdžiui, Albanijoje, tai mes esame labai arti nuo to šalies, turime to nepamiršti, tai yra taip pat ir mūsų problema. Mes veikiame ir Albanijoje. Savaitgalį buvo neformalus susitikimas su ministrais Ir mes kėlėme klausimą, ką mes daryti turime su Albanija. Mes negalime tiesiog sėdėti ir stebėti situaciją, kuri mėnesius regis yra įstrigus, nesikeičianti. Jau du metai ta situacija yra tokia keista. Manau, kad čia turime prisimti konkretesnius įsipareigojimus. Turime užmėgsti kontaktus, kaip ES. Gegužės mėnesį vyks rinkimai Tad reikėtų įsitraukti į tai daugiau negu paprastai, reikėtų padėti renktis tiems rinkimams. Mes kalbame su partneriais e, Albanijoje, mes tengiamės jiems padėti. Manau, kad reikėtų labiau susitelkti prie šio klausimo. Galbūt, pavyzdžiui, kreiptis į būdų lyderius, išorės lyderį ir opozicijos lyderį. kad būtų galima rasti būdų susitaikymui. Arba galbūt gal galėtume e, kaip Europos Sąjunga prisimti kitų įsipareigojimų. Galėtume padrasinti e, abipusės ir padaryti viską, kad situacija taptų aiškesnė. Sustikau su ambasadoriumi Tiranoje. Pirmą kartą išorės reikalų tarnybos ambasadorė ten yra paskirta dirbti ir tuomet, na, tokiu būdu pirmą kartą mes turėsime galimybę kaip ES pasirodyti aktyviau veikiantis ir labiau matomi. Norėčiau grįžti dar prie tų neišspręstų problemų. Albanija be abejo šis aspektas liečia. Tai yra viduržėmių jūros valstybė ir regione vykstantis procesai liečia visą tą šalį. Pavyzdžiui, tai, kas vyksta Tunise, yra aktualu ir ten. Tokiame kontekste natūraliai kyla klausimas – kaip mes nepamatėme, kaip tie procesai išsirutuliojo Tunise, tai tuomet aišku, kad na, galbūt nepasinaudojame tinkamai turimomis struktūromis. Viduržėmio jūros valstybių sąjunga galbūt yra visai nebloga struktūra, bet tinkamai nesuveikė šiuo atveju. Tad turime surasti būdų, kaip sustiprinti mūsų dialogą su regiono valstybėmis. Galbūt galima būtų pasiremti viduržėmio jūros valstybių formų, galbūt kokiu nors kitų formų. Tiesiog reikia e, iškelti klausimą, kaip galėtume padėti spręsti krizės ar užkirsti kelią krizėms, kad būtų galima sėkmingai spręsti tokias problemas kaip nelegali migracija, kaip humanitarinė pagalba ir panašiai. Jūsų klausimas yra savotiškas padrasinimas – žvelgti visas problemas ir ieškoti jums sprendimų. Kad ir Kalnų Karabachas, pavyzdžiui, taip pat yra aktualus klausimas. E, viską, ką mes kalbėjome iki šiol, tinka ir tam regionui. Kai dėl kasetinių minų ir jų atsargų – Kol kas fondas labiausiai bus sutelkęs prie priešpėsnių minų, bet dabar vis dažniau kalbam apie šaulių ginklus. Tai yra ne tas pats dalykas, bet požiūris juos galėtų būti panašus, tikslas yra panašus, gal priemonės ne visada vienodos, tiek kalbant apie kasetinės minas, apie šaulių ginklus, tiek apie priešpėsnės minas. Kai kurie projektai vyksta, pavyzdžiui, Serbijoje, kurį įsipareigojo atsisakyti nesprogusių minų po NATO, NATO operacijų. Tačiau galima remtis ir mažesniais projektais. Tiesiog reikia pasikeisti patirtim, kaip šalis įtraukti šį bendradarbiavimą. Ir svarbu stebėti, kaip šalis yra pasirengusios šiais klausimais dirbti ir sprendimus gyveninti. Jūs klausite, ką Slovenija dar galėtų nuveikti, kad būtų galima paskatinti atsargų, e, minų atsargų naikinimą. Mes e, kiek galėdami raginame tų minų atsisakyti, atsisakyti tų minų, kurias jau turi gyvusios kai kurių valstybių kariuomenės. Mes 2012 metais vyksiančiame susitikime tuos klausimus taip pat kelsime, tad kalbėsime ir apie Otavos konvenciją. Keliame klausimus, kaip kuo platesnį žmonių ratą įtraukti šių klausimų sprendimą. Jungtinės valstijos yra viena iš didžiausių valstybių, nors ir kitos yra dažnai nemažas yra, Junktinės valstijos yra ta valstybė, kuri irgi gali dalyvauti diskusijose susijusiuose su Kroatijos problemų sprendimu. Kongrese vyksta įvairūs, įvairūs pasikeitimai, judėjimas. Mes tikimės, kad pavyks žengti dar vieną žingsnį pirmin šias problemas sprendžiant. Na taip, tuo apibendrinsiu dėl vienos ar daugiau biudžeto eilučių, norėčiau atsakyti šį klausimą. Norėčiau pasakyti štai ką. Biudžeto atskira eilutė, atskira biudžeto eilutė aiškiai parodytų, kiek turime lėšų išminavimo darbams. Na, o kelios eilutės yra, sakyčiau, daugiau sumaišties įnešantis dalykas. Mes žinome, kad visoje bendruomenėje tarptautinėje išminavimo darbams skėtos lėšos mažėja. Ir mes turime dirbti operatyviau, greičiau problema yra sprendžiama. Maničiau, kad šios klausimus turėtume išspręsti dabar. Problemų tebėra. Tačiau aš manau, kad ir toliau prie šių klausimų turime dirbti. Na ir paskutinis žodelis dėl Martino pranešimo. Pateikti kaltinimai pranešime yra labai rimti. Tai be abejo turi labai rimtų pasiekmių vietoje. Tikimės, kad tas pranešimas buvo paremtas atsakingai, rimtai. Visi tie kaltinimai turi būti tyriami ir turima žiūrėti, ar bus galima juos įrodyti ar ne. Svarbu žinoti, jeigu kažkas atsitiko, kaip tai atsitiko ir kodėl. Mes manome, kad šie kaltinimai būtinai turi būti tyriami, kad žinotume, kas ir kaip. Dėkoju. Merci beaucoup, monsieur. Ačiū panui ministrui už pristatymą, už tai, kad platesnių aspektų norėjote viską pristatyti, buvo be galo naudinga. Dabar ponas Flanagan pasakys, kaip e, vykdomas, e, papasakoja, kaip vykdomas dalyvavimas. Labai ačiū, kad atvykote. Galite atvykti ir kitais klausimais pasisakyti. Dabar trumpa pertrauka, kol ateis ponas Dekren. Bien, chers collègues, nous reprenons. Euh, Brangus kolegos, pratesime darbą. Mums labai malonu šiandieną mūsų tarpę priimti Belgijos gynybos ministrą Peter de Krem. Jis papasakos apie tai, kaip šešis mėnesius pirmininkavo Belgija. Norėčiau patikslinti, kad kalbant apie BUSP pagal naują Lisabono sutartį, ponia Ašton pirmininkauja tarybai. Tačiau ir toliau šalis rotuoja pirmininkaudamos ir pirmininkavimo metu per paskutinį 20 metų pusmetį įvyko labai didelių pasikeitimų bus srityje. Vyko neformalus, neformalus ministrų susitikimas, ten nebuvo pakviesti užsienio reikalų ministrai. E, Gente viskas vyko rugsėjo mėnesį. Įvairiuose formuose buvo keliami pajėgumų klausimai, ypatingai. Paskui pulling and sharing klausimas, kuris tapo labai madingu, ypatingai krizės kontekste grai, e, vokiečiai ir švedai taip pat tam tikras iniciatyvas vyksto, vykdo, kaip ir britai bei prancūzai. Visomis šiomis temomis norėtumėm su jumis pašnekėti, kaip ES mastu viskas pasireiškia. Žinoma, būtų labai gerai, kad papasakotumėte, kaip Lisabonos sutartys įgyvendinama gynybos rytyje, nes jūs būtent perinėjinamoji laikotarpiu perėmėte pirmininkavimą. Tai yra labai netipiška situacija. Iš tiesų, 2010 m. gruodžio mėnesį viskas pilnai įsigaliojo, nors ir ratifikuota buvo 9 metais, vis tik tais vyko, vyko įvairūs prisitaikymai įvairiose srityse. Apie Claude France Arnu į gynybos agentūros vadovo postą paskirimą pašnekėsime, apie E, kopso vadovą, kuris su mumis pašnekės taip pat, e, ateis pasišnekėti su e, ponas Vimans šiandien po pietų, ponas Pavpovski taip pat greitų metų pasisakys, bus labai įdomu išgirsti, ką galvoja ministrai apie e, institucinę sąrangą. Taigi tema, kurią turite pasisakyti, pakankamai laisva žodis jums. Ačiū pirmininkė, brangus Arno, ponios ir poniai parlamentarai. Brangus svečiai, šiandieną man čia dalyvauti be galo malonu ir aš iš karto teigiamai atsiliepiau į tavo Arno e, prašymą atvykti čia pasisakyti apie tai, kas mums rūpėjo per tuos šešerius pastaruosius mėnesius, kai Belgija pirmininkavo Europos taryboje. Mes mm, turėjome šiek tiek ir vidaus problemų, na bet ką čia be to darysi. Sabono sutartis bus srityje e, visiškai pakeitė vaizdą. Jūs be, be, be jokios abejonės geriau negu aš žinote, kaip viskas vysto, vystosi, kad Ašton viskam vadovauja, ji e, užsienio politikai diriguoja ir komisijai, ir tarybai. Ir dėl to e, Belgian Belgijos pirmininkavimas vyko e, pirmininkaujant e, faktiškai poniai Ašton. E, taigi dabar atsirado nauja vizija, naujas instrumentas. Per pastaruosius metus labai daug klausimų reikėjo spręsti, o žmonių buvo labai nedaug. Laimiai, atrodo, praėjo tas periodas Europos užsienio reikalų, išorės reikalų taryba daugelį dalykų išsprendė, 2010 metais daug pasikeitimų įvyko ir aišku labai įtakojo mūsų užsienio ir vidaus bei gynybos politiką. Belgija viena iš steigėjų ES ir tikrai Belgijai net neįsivaizduojama, kad e, gynybos klausimas nebūtų įtrauktas, kad būtų kai kurie klausimai išaldyti, nes mums kiltų įvairių tada rizikų. E, bus nauja dimensija. Saugumo ir gynybos politika yra tokia sritis, kad, iš kurios E, piliečiai ES be galo daug tikisi. ES piliečiai nesupranta, kodėl ES gynybos srityje nėra diplomatinis veikėjas. Mums reikia tą energiją išnaudoti ir eiti į priekį. Ši politika buvo vystoma bendradarbiaujant su kitomis šalimis Ir tas bendradarbiavimas buvo pakankamai sėkmingas. Dabar mes turime tam tikras strateginės koncepcijas, kurios, sakyčiau, nėra labai įspūdingos, tačiau mes numatėme, kokios turėtų būti institucijos ir mechanizmai, kad būtų galima įgyvenyti strateginę viziją. Ar visą tai mes galime padinti tam tikrų procesų. Na, labiausiai apčiuopiami rezultatai buvo ES vykdytos misijos. Galėčiau pasakyti, kad visa tai yra puikus pasiekimas. Džibutyje, pavyzdžiui, neseniai lankiausi, mes dalyvavome Atalantos operacijoje, tai taip pat buvo labai sėkminga operacija. Europos Sąjunga tuo būdu žengia didžiulį žingsnį pirmin, diegiant saugumą ir stabilumą. Tai yra būtina, kad apgintume savo interesus ir propaguotume savo vertybės. Nepaisant visų tų pasiekimų, Mes turime pripažinti, ponios ir ponai, kad ES reikia papildomų pastangų, kad būtų labiau atsakinga ir tvirtesnė partnerė, partnerė ir e, tvirtesnė žaidėja tarptautinėje arenoje. Mes tvirtai tikime, kad pirmininkaujanti Belgija, e, kad Belgijos pirmininkavimas buvo puikia proga pasiekti e, daugiau šioje srityje. Mes Sakėme, kad saugumas yra vienas iš svarbiausių tikslų ir visą tai e, dėka Lisabono sutarties mes galime nuveikti daugiau. Sutartyje yra numatytos nuostatos, kurios gali saugumo ir gynybos politiką pakilėti į aukštesnį lygmenį. Tuo būdu galima užtik, atsiliepti geriau į saugumo iššūkius ir taip pat dalyvauti aktyviau tarptautinių lygių šios klausimus aptariant. Lisabonos sutartis numato geresnį uh, E, priimtų sprendimų įgyvendinimą ir konstruktyvesnį požiūrį. Visą tai yra labai svarbu siekiant sėkmingai spręsti kompleksiškas krizės, kurios mus spurto šiandien ir kurių galbūt išils rytoj. Mes turime ir senuosius instrumentus, kurie gali būti sėkmingai panaudoti, taip pat mums reikalingi ir nauji ištekliai. Visa tai E, padėda mums kurti nuoseklų mechanizmą, padėjo kurti nuoseklų mechanizmą, kad galėtume veikti sėkmingai konkrečiose vietose, konkrečiose kontekstuose, įgyvendinami savo sprendimus. Net civilinių krizių valdymas yra tas rytis, kur gynybos ministrai turi turėti galimybę tarti savo žodį. Kartais ten yra reikalingi toms krizėms spręsti kariniai pajėgumai ir jų parama tai nieko nepakeičia civilinio mūsų pobūdžio. Tiesiog šiandien reikia pabrėžti būtinybę operatyvinių požiūrių geriau veikti ir pabrėžti, kad kariniai pajėgumai gali būti panaudojami civiliniams tikslams. Tai yra konstruktyvus požiūris ir mums jis yra reikalingas bet kokiu metu, bet kuriame kontekste. Civilinis ir karinis bendradarbiavimas yra, sakyčiau, vienas iš tų konstruktyvių požiūrių. Tai yra ES ypatinga stiprybė, kuri turėtų būti plėtojama toliau. Manau, kad mes turime šį savo atradimą plėsti toliau. Manyčiau, kad tas bendradarbiavimas tarp civilinių ir karinių pajėgumų turi būti vystomas patikimiau, e, atliekant įvairias misijas, kad galėtume dirbti kaip partneriai, atsakingi partneriai, sprendžiant krizės. NATO e, bando įdėkti e, tam tikras pastangas susijęs su koordinavimu ir stabilizavimu atskir, pastangų atskiruose regionuose. Mes turime taip pat dirbti kartu bendradarbiavimui su NATO, kad būtų galima tokio pobūdžio krizės sėkmingai spręsti. Mes turime turėti galimybių rasti reikiamų pajėgumų ir tai yra būtina daryti, jeigu norime jungtinėms valstybėms būti verta partnerė. Tai yra iš tiesų mums svarbus žingsnis. Naujoji sutartis, ponios ir ponai, taip pat apima tam tikras priemonės, tokias kaip, pavyzdžiui, abipusės paramos ir solidarumo nuostatos. Visa tai reiškia, kad mes galime aiškiai atskirti, kas yra saugumo ir vidaus saugumas. Mes kalbėdami apie, pavyzdžiui, jūrų saugumą arba kitus klausimus galime uh, privalome tų aspektų nepamiršti. Aš manau, kad pagalba ir solidarumas yra būtini aspektai. Mes turime dar diskutuoti apie tai, kokį specifinį turinį galime šioms, šiam požiūriui sutelkti, suteikti. Mes turime aiškiai apibriežti ES ambiciją šiuose srityje. Mes neturime dubliuoti savo veiklos su NATO. Na ir galiausiai ES veikimo sutartis numato naujų bendradarbiavimo galimybių Nutinis struktūruotas bendradarbiavimas yra tas elementas, kuris mums yra labai svarbus, jis išplaukia iš Lisabono sutarties. Šis mechanizmas gali atnešti naują dinamiką valstybių narių bendradarbiavimui tarpusavyje, tai gali taip pat pagerinti mūsų pajėgumų panaudojimą kad būtų galima spręsti sėkmingai skubiausius klausimus. Savo pirmininkavimo metu mes dirbome prie tų klausimų, kuriuos spręsti pradėjo pirmininkavusi Ispanija. Mes tengiamės, kad būtų galima kuo plačiau išplėtoti mūsų vertybių suvokimą ir tuos mechanizmus, kurie buvo aptarti mums reikia papildomai dar pamastyti apie tai, kaip pasiekti bendro supratimo, kad būtų galima sėkmingiau siekti politinio konsensuso. Turime neužmiršti, kad sutarties tekstas buvo surašytas prieš dešimt metų, o mūsų aplinka labai greitai keičiasi. Ir ši e, bendra užsienio saugumo politika yra ne šiaip savo tušti žodžiai, tai yra savoka, kuri turi turėti konkretų turinį. Ir aš manau, kad mes turime žengti pirmin, stengdamiesi vystyti savo pajėgumus ir atsižvelgdami į savo finansinius pajėgumus. Štai dabar e, vadinamoji pooling sharing idėja, naštos pasidalymo ir problemų sprendimo idėja yra vienas iš svarbių aspektų. Ši bendradarbiavimo forma be abejo suteikia naujų galimybių kai kuriuose srityse, pažiūrėjus, sprendžiant logistikos problemas. Esu įsitikinęs, kad mes rytoj ar gal šiek tiek vėliau rasime daugiau galimybių bendradarbiauti vairiose srityse. Man regis yra akivaizdu, kad turime neriboti savo mąstymo, e, diskutuodami apie vairias bendradarbiavimo galimybės. Jų yra ne viena, jų yra daug. Aišku, svarbiausia yra turinys, o ne forma. Turime kalbėti apie būtinybę bendradarbiauti ir bet kokia bendradarbiavimo forma gali būti tokia, prie kurios gali prisijungti nauji partneriai. Ponios ir ponai, karinių pajėgumų vystimas europinėme kontekste bus buvęs svarbiausias mūsų pirmininkavimo laikotarpio klausimas gynybos rytyje. Na, iš tikrųjų mes du, prie dviejų dalykų susitelkėme tą pusmetį, kai pirmininkavome. Svarbiausia buvo ambicijos ir aplinkybės. Mūsų svarbiausias klausimas buvo mūsų gebėjimai Tai yra, apie tai yra kalbama ir Lisabono sutartyje. Visos valstybės narės e, dabar pergyvena e, biudžeto išlaidų ribojimo laikotarpį. Gynybos sektorius dažniausiai nukenčia nuo biudžeto ribojimų, nes lėšų valdžia skiria mažiau. Na, biudžeto ribojimas šiuo metu yra būtinas žingsnis, tačiau turime išvengti štai tokio paradokso. Viena vertus, visas pasaulis ar tai, ką mes tarptautinė bendruomenė ir ES piliečiai pirmiausia, laukia, kad ES veiktų kaip vienas iš svarbiausių subjektų įtvirtinančių saugumą pasaulyje. Ir turime atsiliepti iš juos piliečių lūkesčius, turime būti ambicingi ir, turėti, ir sunku ambicingai atsiliepti tuos iššūkius, kai matome mažėjant mūsų biudžetą. Uh, E, nes tuo būdu turimos priemonės taip pat mažėja. Norėčiau pasakyti štai ką, reikėtų drąsiai mąstyti apie tai, kaip mes galėtume plėtoti savo karinius pajėgumus. Tai yra tas vystimasis, kuris yra aktualus visai Europos Sąjungoje. Tai yra labai jautri tema, kaip jūs visi žinote. Nes armija pernelyg dažnai yra suvogiama kaip valstybių narių e, simbolis, kaip, suveren, kaip jų suverenumo simbolis. Na, o Europinė armija, ES armija dar tebėra tas dalykas, kuriam priešinasi dauguma valstybių. Gynybos Europa, vis tik bendra gynybos Europa pirmiausia yra susijusi su vis glaudesniu bendradarbiavimu saugumu ir gynybos rytyje. Tuo prisidedant prie e, išorės ir saugumo politikos įgyvendinimo. E, ES tuo būdu bus stabili ir patikima partnerė, prisidedanti prie saugumo įtvirtinimo, prie klėstėjimo įtvirtinimo ir prie gerbojo įtvirtinimo pasaulyje. Ir pirmiausia, šalia mūsų. Taigi, tie klausimai, prie kurių turime dirbti, pirmiausia yra tie. Mes turime kalbėti apie tai, kaip padidinti savo gebėjimus kiekybiškai ir kokybiškai, pagerinant mūsų bendradarbiavimą. Turime galvoti, kaip tinkamiau panaudoti mūsų būtinas investicijas, turime pabrėžti, kad būtina koordinuoti bendras pastangas, kad esant sunkiai ekonominiai padėčiai, visi nedirbtume prie to, vienos ir tos pačios e, įrangos įsigijimo ar mokslo tyrimų programos. Na, kai dėl Jungtinės karalystės ir Prancūzijos. Man atrodo, jų bendradarbiavimas yra aiškus signalas, kad didesnis bendradarbiavimas yra perspektyvus dalykas. Visa tai leidžia optimaliau panaudoti turimus pajėgumus ir tai yra labai svarbus dalykas e, siekiant pragmatiškų susitarimų. Nėra jokios jok, abejonės dėl to, kad specialus finansinis kontekstas būtent uh, paskatino tą sveikintiną suartėjimą tarp abiejų šalių. Krizė krečia visų mūsų valstybės. Tačiau iš krizės, būtent šios krizės, mes turime tinkamai pasimokyti, pasinaudoti ją kaip progą. Finansinės ir ekonominės krizės pasiekmes pasireiškia vis labiau. Gynybos rytis taip pat jaučia tas pasiekmes. Ir čia mes turime padaryti tinkamas išvadas. O dabar, ponios ir ponai, uh, norėčiau pateikti Jums informacijos apie neformalų susitikimą. Kai kurie šio posėdžio aspektai buvo labai įdomus, nes ponia Ešton dalyvavo ir, ir pristatė savo, savo poziciją, kai jinai jungtinių tautų organizacijos būsnė dalyvavo New York'e, tai aš jai pritariau. Iš esmės, čia buvo atkreipta dėmesį į Mm, tam tikras frazes, kurios nuskambėjo pirmininkant Belgijai. Tai būtent, kad Belgija remia ponę Ešton. Ir a, Įžanginė diskusija su ponia Ešton buvo pasakyta, kad bendroje užsienio ir saugumo politikoje ir kitose srityse yra labai pageidautina, kad ponia Ešton ir atitinkamas tarnybos uh, bendradarbiauti. Tai būtent, kad taryba atsižvelgtų į tai ir veiktų kartu. Tai mes, kaip gynybos ministrai, ministerijų lygmenių diskutavome su ponė Ešton, mes diskutavome dažniausiai daugiausia apie pagerintas bendradarbiavimo formas, apie tai, kad pasidalintume naštą ir priimtume bendrus sprendimus, pasinaudotume mūsų pajėgumus saveikumu ir kad galėtume pasidaryti bendromis mintimis. Tai būtent e, diskusija paaiškėjo, kad reikia, kad pagerėtų bendra politinė struktūra ir kad mes įtrauktume į tą politinę struktūrą visas priemonės ir visas bendradarbiavimo formas. Mes susitarėme e, labai aiškiai, kad reikia bendros politinės vizijos ir krypties, kaip bus vystomas toliau mūsų bendradarbiavimas, kaip pasinaudosime savo pajėgumais. Tai, e, tai yra gento e, sustarimas iš to išplaukė. Taigi, būtent kalbant apie pajėgumų e, panaudojimą, gynybos ministrai aiškiai išreiškė savo valią, kad jie nori pasinaudoti galimybę pasidalinti naštą, priimti bendrus sprendimus ir koordinuoti bendrus veiksmus. Tai būtent e, bendradarbiavimas turėtų būti praktinis, jisai turėtų padinti mūsų operatyvinius pajėgumus. E, galimos bendradarbiavimo sritys buvo apibrėžtos, tai įskaitant švietimą, mokymą, logistiką, e, techninę priežiūrą ir transportą. Uh, Tai buvo, beje, dar buvo pabrėžta, kad e, e, bendras komandų, e, komandinių centrų bendradarbiavimas taip pat pareigaujamas. Be to buvo pateikti pasiūlymai dėl vaidmenų ir užduočių pasidalymo. Buvo pabrėžtas tam tikros rytis, kuris yra bendradarbiavimas būtinas, tai yra pakrančio ir jūrų apsauga. Iš, iš esmės, čia buvo e, pabrėžtas e, valstybių narių noras, kad būtų atsižvelgta į jų e, pageidavimus ir kad būtų pabrėžtas bendras visų sprendimų poveikis. Tai būtent e, buvo nubrėžtos naujos bendradarbiavimo sritis, e, kurios buvo e, pagristas e, bendrų operacijų e, koordinavimu. E, Vokietijos kolegos galėjo pabrėžė, kad e, mes e, galim pasinaudoti trimis kategorijomis. Tai yra pirmiausia, kad e, kiekviena valstybė gali vykdyti savo esminius arba būtinus tikslus. Antras dalykas, kad e, būtų atskleistas potencialas bendradarbystiai. Tai būtent, kad būtų pasidalyma našta, priimami bendri sprendimai, kad būtų keičiamas informacija ir tikslais su kitomis valstybėmis narėmis. Taip pat buvo pritarta, kad turėtų būti e, pajėgumų analizė atliekama ir e, nustatomas e, galimos bendradarbiavimo sritis. Žinoma, naujos priemonės ateityje turėtų būti įtrauktos. Tai būtent nuolatinis bendradarbiavimas buvo pabrėžtas kaip esminė sąlyga. Ir todėl ta bendrų pažemėlių priimimų koncepcija toliau turėtų būti vystoma. Be to, turėtų būti pabrėžiama didesnė konkurencija, įsigijant atitinkamus pajėgumus arba atitinkamas priemonės e, Europoje ir kuo mažiau turėtų būti iškreipyta čia vidaus rinka. E, be to, turėtų būti atsižvelgta į mm, ES e, atitinkamų karinių uh, E, technologinių priemonių rinką. Be to e, buvo paskatinta kurti e, bendras ES įmonės užuot naudojusios užsienio valstybių įmonių paslaugomis. Be to, turi, buvo pabrėžta, kad daugiau iniciatyvų turėtų ateiti iš pri, privataus sektoriaus. Tai būtent buvo atkreipta dėmesį į naują darbo atvarkę, kad e, e, turėtų būti pabrėžiamas bendradarbiavimas su NATO, nes e, daugelis valstybių narių priklauso ir NATO organizacijai, ir Europos Sąjungai. Ir kartu su NATO Europos Sąjunga turi surasti būdą, kaip būtų efektyvesnis jų bendradarbiavimas ir karinės operacijos. Tai būtent, kad būtų e, bendratarpiavimo darbuotojų lygmenių, pareigūnų lygmenių ir be to būtų pagerintas e, praktinės struktūrų bendradarbiavimas ir pačių struktūrų funkcionavimas. Buvo uh, nuspręsta uh, pasitarti dėl tos uh, artimiausiu metu su NATO atstovais. Galiausiai 27 ES gynybos ministrai susitiko. Pirmą kartą Tai vyko neformalė tarybos sesijoje užsienio reikalų, buvo kalbama apie gytybos reikalus gruodžio 9 dieną, vadovaujant jau poniai Ešton. Jie sutarė, kad reikia intensyvinti bendradarbiavimą gynybos rytyje ir pirmiausia pajėgumų vystimo srityje. Ministrai pritarė e, gento e, pagrindų taisyklėms ir tai buvo, nu, nu, buvo nutarta, kad intensyvinti bendradarbiavimą būtina toj sunkiais ekonomikos laikais. Mano kolegos ministrai sakė, jau būtina dalytis gynybos pajėgumais, e, taikyti pooling and sharing vadinamąjį principą, o gynybos rytie turime pasakyti, kad jau darbos šią linkmę yra prasidėjęs. Vokietija ir Švedija prisidėjo e, prie šio požiūrių pateikdamos naujus siūlymus, kaip Veimaro vadinamosios valstybės. Yra ir kitų pavyzdžių, kai bandoma tais kariniais pajėgumais dalytis, kai bandoma dirbti kartu. E, pavyzdžiui, trans, karinio transporto bendradarbiavimo srityje keturios valstybės pasirašė sutarimą dirbs kartu. Tai yra ambicingas bendradarbiavimas, kadangi valstybės tos nacionalinių lygmenių atsisakys tų vykdomųjų su funkcijų. Mes, pavyzdžiui, mūsų, mūsų šalies laivynas dirbs su Beneliukso valstybių laivynų kartu ir taip pat bus pasitelkiami sraigtasparniai iš Prancūzijos tam tikroms konkrečioms funkcijoms vykdyti. Bendradarbiavimas turėtų vykti toliau, siekiant sukurti tokią dinamiką, kuri skatintų naujas bendradarbiavimo galimybės tarp valstybių narių. Gruodžio formalaus tikimo metu aš pabrėžiau ir patikslinau, kad kuo bendradarbiavimas bus intensyvesnės pajėgumų dalymosi srityje, tuo labiau ES bus aktyvesnė, o tai yra būtina vis pasaulyje, plėtojant taiką, saugumą ir stabilumą. Man tai atrodo labai svarbu esant šiam kontekstui. Tas bendradarbiavimas turėtų apimti mūsų bendrą ateitį, mūsų bendras ambicijas. Visos bendradarbiavimo pastangos turi būti suvokiamos labai atvirai, turi būti paliekama galimybė kitoms valstybėms prisidėti prie tų bendrų iniciatyvų ar e, galbūt pasisemti iš jų įkvėpimo, plėtojant kitas panašias iniciatyvas taryboje, vadovaujant poniai Keti Ešton, buvo nuspręsta pateikti pranešimą dėl, apie situaciją 2011 metų, apie tai, kaip vyksta numatyti darbai ir siekiant išsiaiškinti, ką dar galima veikti bendrai pasidalijant turimus resursus. Ponios ir ponai, leiskite apibendrinti. Kai buvo nekarta pabrėžta, e, pajėgumų vystimosi procesas laukia naujo politinio postumio. Gynybos ministrai kviečia visą Europos Sąjungą imti stimuliavimo veiklos, koordinavimo veiklos visame kame, nes bendradarbiauti noro esama. Svarbu e, remtis numatytomis taisyklėmis. Leiskite pasakyti štai ką. Esu įsitikinęs, kad visi gynybos ministrai nori, kad mūsų įsipareigojimai būtų subendrinami, kad būtų sėkmingai vystomi, kad ES galėtų sėkmingai plėtoti bendrą saugumo ir gynybos politiką. Dėkoju uždėmesi. Ačiū, panė pirmininkė. Brangus Pierai, pane ministrė, labai ačiū už tokį išsamų pristatymą. Iš jo matome, kad Belgija pirmininkaud dirbama, buvo labai aktyviai palaikoma ponios Ašton. Pasisakyti nori keletas kolegų. Aš labai trumpai pats pirmus klausimus užduosiu. Pirmas klausimas būtų susijęs su bendru požiūriu, su strategija užsienio e, reikalų srityje, kur ES kartu su Lisabonos sutartimi dabar gali imtis integruotos politikos vystymo srityje, taip pat pasitelkdama e, saugumo mm, instrumentus. Strasbūrė ponios Ašton mes klausėme praeitas e, savaitę. Man atrodo, kad ne visi suvokia, kaip skubu ir kaip svarbu uh, Sahelio regiono saugumas ir kad atsakymas gali būti tik integruotas, jokių būdų nepamiršant saugumo aspekto ir pajėgumo aspekto regione. Norėčiau užduoti klausimą, ar ta skuba iš tiesų yra teisingai integruojama tarybos darbe. Kitas klausimas būtų susijęs su NATO. Šalia e, tarybos susitikimų buvo ir NATO viršūnių susitikimai Lisabonoje. Daugelis iš mūsų nusivylė tuo, kaip vyksta bendradarbiavimas tarp es ir NATO, nes projektai šioje srityje buvo daug ambicingesni. Yra ir partnerystės įvairūs klausimai, ir politikos e, klausimai susijęs su Turkija mums sutrukdė tą padaryti. Taigi kaip viskas vystosi toliau? Ar <clears throat> nusimato kaip nors tas problemas perspektyvoje išspręsti? Kaip galima išvengti, kad ta politinė problema, tas bendradarbiavimas e, būtų iš tiesų realus, kad vyktų realus dialogas? Ir trečias klausimas Dėl ministrų tarybos, kada susitinka tik gynybos ministrai. Kai kurios valstybės narės į tokį susitikimo formatą žiūri labai santūriai. Ar iš sutarties manote, kad tokie susitikimai ir toliau turi tęstis? O gal praeitą, kar... praeitą savaitę mes pasisakėme už, e, praeitą tais metais mes pasisakėme už tai, kad būtų tokie susitikimai rengiami. Na, net neaišku, ar yra, e, sakykime, taip parako tokiuose susitikimuose. Ir galbūt valstybės narės, kurios abejojo tokius susitikimus tikslingumu, dabar jau nebejoja. Ir dar norėjo pasisakyti ponas Pašku. I would, I would say, you know, come... Aš e, norėčiau pasakyti, kad e, idėja ateiti čia, jūs turėtumėte apie ją pagalvoti ir ateityje. Iš esmės čia po pirmininkavimo pabaigos galbūt gynybos ministrai galėtų būti kviečiami į tokius posėdžius. Tai turėtų būti tarsi tokia įprasta praktika. Tai būtent būtų bendras išsamus vaizdas, kurį jūs susidarėte kaip ir minikaujantys šalis ir jūs galite turite daugiausia informacijos. Ir jūs esate teisus, ponė ministrė, sakydamas, kad e, Lisabono sutartis jau yra e, dešimties metų senumo. Tačiau dėl subjektyvių ir objektyvių priežasčių. Tačiau e, jį įsigaliojo tik tai įsivyravus kriziai. Jeigu mes prieš krizę būtumėm įgyvendinę Lisabono sutartį, būtų kitoks rezultatas, o dabar dėja susidurime su tuo, ką turime. Vadinasi, mes turime dabar mažiau pinigų dėl tos krizės ir daugiau egoizmo. Ir jūs matote, kad e, didžiausi konkurentai jums, kaip ir minkaujančiai šaliai, buvo kartais valstybės narės pačios. Bet galima šitą nesėkmę paversti ir sėkme. Tiksliau šitos E, prieštaravimas tarp valstybių narių paversti sėkme. Jūs matote, kaip pavyzdžiui, Junktinės karalystės ir Prancūzijos sustarime yra praktiškai numatyta tai, ko mes siekiame. Ir tai mus e, verčia e, stengtis pasiekti bendro požiūrio ir bendrų veiksmų. Atsižvelgiant tai, kad kai kurios valstybės narės jau vykdo tokias bendras veiklas. Tai būtent ginkluotojų pajėgų operacijų E, srityse ir kitose srityse. E, nes, e, kaip matote, dvišalis iniciatyvos vyksta greičiau, negu jos vyktų kit kitokiose formuose. Iš esmės, agentūros sutartyje jau yra numatyta, kad, pavyzdžiui, valstybės narės gali sumažinti savo gynybos e, biudžetus dėl to, dėl krizės. Tačiau tai yra ir pavojinga, nes, e, sakykime, leidus valstybėms narėms apriboti savo e, gynybos biudžetus, tie biudžetai nebepasiektų nustatytos ribos, kuri nustatyta Europos Sąjungoje. Vadinasi, jeigu Bulgarija ir Rumunija sumažins savo biudžetus, tai vadinasi, kitos valstybės narės turės padidinti savo biudžetus, kad būtų pasiektas ES gynybos biudžeto vidurkis. Taigi, e, reikia iš esmės šitos disbalansus atidžiai kontroliuoti. Ir čia gali būti susiję su tuo tam tikrų politinių problemų. Galbūt mums reikėtų tam tikros nuolatinės struktūrinės bendradarbiavimo sistemos. E, tačiau e, tai neturėtų prieštarauti mūsų norui įgyveninti vidaus ES rinką. kad, sakykime, valstybės narės nesusidurtų su tokia situacija, kad kelios valstybės narės, kurios yra galbūt pažangesnės šioje srityje, skatins kažką įgyvendinti, o visos kitos valstybės narės nenorės, kad nebūtų tokių situacijų. Ačiū. Nikolai. Merci, Ačiū, pirmininkė, ponė ministrė, aš turiu klausimą susijusi su tarybos išvadomis. Mes pažeidžiami, bet pažeidžiami dėl savo galimybių netgi pasakyčiau, neturime jokios vizijos šiuo klausimu ir labai sunku būtų skurti bendrą saugumo politiką. O mano klausimas būtų susijęs su Europos Sąjungos saugumo agentūra. Šiandieną vyksta bendradarbiavimas tarp valstybių, būtent tarp tų valstybių, kurios turi e, tokio reikšmingo karinio svorio, tačiau tarptų šalių, kurios tokio svorio neturi, tos standartų minimumo negali užtikrinti karinių, bendradarbiavimas nevyksta. Tad kokia ateitis laukia tos agentūros? Nes agentūra turėtų paremti bendrą politiką mm, galimybių srityje. Aš suprantu, kas numatyta sutartyje, tačiau žinau dar vieną dalyką, tam, kad maksimaliai galėtume gerai kovoti su krizės padariniais, reikėtų e, optimizuoti ir gynybos agentūros darbą. Ačiū, ponas Galer. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, aš noriu Jums nuoširdžiai padėkoti už Jūsų pranešimą. Aš manau, kad e, Belgijos pirmininkavimas e, šioje srityje buvo tikrai labai našus ir kūrybingas. mes gavome didžiulį pragmatinį indėlį iš daugybės valstybių narių ir aš manau, kad šitas pragmatiškumas, kaip jūs jau minėjote, e, iš tikrųjų buvo paskatintas ir mūsų finansinės krizės. Tačiau bet kokiu atveju visose srityse yra taip, kad e, kai yra mažai lėšų, tai reikia galvoti daugiau apie e, bendradarbiavimą Aš norėčiau paklausti jūsų. Pirmiausia, dėl e, Europos saugumo e, e, agentūros. Jūs, jūs sakėte, kad jos užduotis yra rengti analizės, kokiuose srityse reikia bendradarbiavimą gerinti. Jūs taip pat minėjote, kokias valstybės jau užmesgė tam tikras partnerystės, čia Didžioji Britanija ir Prancūzija, pavyzdžiui. Jūs žinote, kad e, Didžiosios Britanijos e, vyriausybė galvoja netgi iš e, Europos saugumo agentūros išstoti, nes būtent 2011 metais norim padidinti šitos agentūros biudžetą. Dėl to jie nori išstoti. Ir aš noriu paklausti, kokios priemonės buvo vykdytos, kad Junktinėje karalystė būtų perkalbėta ir kokios diskusijos numatytos šio klausimu. Būtų labai negerai, jeigu iš agentūros išstotų e, Junktinė karalystė. Jūs kalbėjote apie struktūrizuotą bendradarbiavimą. Dabar tokio bendradarbiavimo e, nėra labai daug, iš tikrųjų yra tam tikros e, problemos. Ir aš norėčiau paklausti, kurgi tos problemos slypi. Galbūt čia yra iš esmės tas per didelis e, pragmatiškumas. E, tai čia yra e, Europos oro transporto, pavyzdžiui, srityje toks bendradarbiavimas pragmatiškas vykdomas. Tai o, čia iš esmės formalizuoti yra iš esmės sunku šitą nuolatinį bendradarbiavimą. Ir kaip jūs bandysite spręsti? Ir dabar kitas klausimas. E, iš agentūros, Europos saugumo agentūros e, tai, tai gausime naują vadovą ir kaip Jūs manote, kaip vysis toliau šios agentūros veikla? Ačiū, panas Valtierijas sako, kad jis mūsų diplomatinio korpuso e, ataskaitą rašo kaip tik tais dėl Lisabono sutarties. Ačiū, ministrė. Aš taip pat dėkoju, kad atvykote. Dėkoju už atliktą darbą. Jis tikrai labai geras. Ta darbą atlikote jūs kartu su savo vyriausybė, pirmininkaujant Belgijai. Ačiū už tą jūsų pragmatišką požiūrį į e, gynybos klausimus. Iš tiesų, Gente buvo pasiekta puikių rezultatų. Jūs asmeniškai ir Belgijos vyriausybė įsipareigojo kad nebebus marginalizuojami bus klausimai Tai yra labai svarbus klausimai. Kol kas vykdomus laikinos programos ir man susidaro vis tik tais įspūdis, kad kai kurie instrumentai, kai kurios struktūros vis tik tais marginalizuojamos. Nors prae, per, per kelis pastaruosius metus jie suvaidino labai žymų vaidmenį. Tad norėčiau būtent dėl to marginalizavimo paklausti ir dar dėl to, ką jūs E, gero nuveikėte ir kokie po to e, klostės įvykiai. Pirmiausia, dėl gento formato. Visiškai suprantamas dalykas, kad gento formatas yra teigiamas dalykas. Tačiau aš nelabai gerai supratau, kokią pridedamąją vertę davė tie dokumentai, Vokietijos dokumentai, e, Švedijos, Vaimerio, sakykime, dokumentai. Man atrodo, kad visi, visa ta veikla daugiau biurokratinė, ji taip ir turėtų būti vertinama. Tuo tarpu man atrodo, kad reikėtų atlikti tam tikras studijas, kad būtų dokumentai, jiems prieštaraujantis dokumentai, bet, bet jau ne vien tik tai sie, kad būtų tie dokumentai realiai dar taikomi. Aš norėčiau išvengti, kad po šešių metų, mėnesių vėl kažkokius naujus sąrašus uh, kurtumėm, o konkrečiai nieko neveiktumėm iš to, kas numatyta tuose dokumentuose. Dėl krizės valdymo struktūrų koordinavimo ir dėl kitų išorės tarnybų koordinavimo kyla klausimas, kurį norėčiau užduoti jums. Ir trečias klausimas jeigu norime Europos, sustiprinti Europos dimensiją ir Europos karinių priemonių, karinės priemonės, beje, parlamentas to jau seniai reikalauja, reikia, kad strategija nuo operatyvinio darbo nesiskirtų, kad planavimas, e, civilinės rytis irgi būtų koordinuojami, tad ar, ar numatote per kelis artimiausius mėnesius kažkokių teigiamų pokyčių? Ačiū, ponas Dov. Um, <clears throat> um... Pone pirmininkė, pone ministrė, dėkoju. Jūs gana mandagiai kalbėjote apie Prancūzijos ir Jungtinės karalystės bendradarbiavimo susitarimą. Visa tai yra gerai politinių ir praktinių požiūrių. Tačiau tai yra tas susitarimas, kuris šiek tiek užbėga įvykiams Europos Sąjungoje už akių. Ir regis tai buvo daroma specialiai. Ar nemanote, kad šis susitarimas yra savotiška provokacija? Ar nemanote, kad tai kenkia Lisabono sutarties logikai? Kokį atsakymą į tai pateikė kitų 25 valstybių narių gynybos ministrai? Kalbant apie Prancūzijos ir Junktinės karalystės ehm, bendradarbiavimą. Ką jie sakė tų valstybių ministrams? Bet to aš manau, kad galbūt tai yra pirmieji ženklai, kad, kad e, laikas yra atsirasti bendrai ES gynybiniai strategijai. Mes Turime plėtoti bendradarbiavimo santykius su NATO. Turime spręsti Turkijos ir Kipro konfliktą. Ir tai yra didžiulė kliūtis. Tebėra ir kliūčių, į kurias aluzija padarė ir prie, mūsų pirmininkas ponas Danžan. Europos Sąjunga ir NATO turi vystyti partnerystę. Dabar mes turime labai e, greitai spręsti praktinę Irano problemą. Diskusija turėtų iš to akademinių diskusijų lygmens plėtotis toliau šiuo klausimu valstybės taryboje turėtų prie šio klausimo grįžti. Turėtų būti vykdoma labai praktiškai ir aiški politika šio klausimu. Ar jūs manote, kad yra bent penkiausia galimybė, kad atsiras bendras NATO atsakymas į Irano vyriausybės reiškiamą ryštą vystyti toliau atominę bombą. Dėkoju. Pirmininkas. Ačiū, ponas Butikofer. Danke, Herr Vorsitzender. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū taip pat, panė ministrė, už jūsų išsamius paaiškinimus. Aš norėčiau užduoti tris klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs e, su pono Galerio ir pono Dafo klausimais. Man taip pat būtų įdomu. Kokios e, problemos turėtų būti spręstinos, jeigu mes norime sukurti tokias nuolatinės bendradarbiavimo struktūras. Jūs pasakėte, kad reikia daugiau naujų minčių, daugiau naujų idėjų ar kažką panašaus, sakėte. Uh, Ir mane domintų, ar tai yra susijęs su to konfliktu, kurį minėjo panas Dafas. Tai būtent e, e, nuolatinio struktūrizuoto ir bendradarbiavimo idėja iš esmės apima daug sektorių. Tačiau, e, pavyzdžiui, Junktinė karalystė ir Prancūzija praktiškai taiko išsiskirimo požiūrį. Jie tarsi nelaiko savęs praktiškai tos bendros struktūros dalimi. Iš mes aš nebūsiu toks, toks diplomatiškas ir mandagus, kaip jūs sakėte. Aš manau, kad jos tiesiog nori išsiveršti iš tos struktūros. Taigi, kaip mes galime pasistengti, ką mes turime nuveikti, kad tokios išskirtinės sąlygos nesutrukdytų sukurti mums bendrą integruotą struktūrą. Ir man būtų įdomu. Taigi, kokį laiką jūs numatote? Tai būtent, e, kada turi Europos gynybos agentūra pateikti savo analizės? Koks turi būti būsimas bendradarbiavimas? Aš manau, kad ir, pavyzdžiui, Vokietijos ir Švedijos pasiūlymai susijęs su naštos pasidalymu ir bendrų sprendimų yra susijęs tam tikromis problemomis. Tai pavyzdžiui, e, Vokietijoje parlamentas turi sutikti, kad e, e, Vokietijos kariuomenė kažkur dalyvautų. Taigi tas bendradarbiavimas tarp šių dviejų valstybių nebūtų toks jau neproblematiškas. Ir taigi, kokį jūs e, tų analizių laikotarpį numatote? Taigi, kitas dalykas. Jūs atkreipėte visai teisingai dėmesį į tai, kad trūkstant lėšų biudžete e, atsiranda naujų idėjų ir naujų bendradarbiavimo priemonių. Ir kaip e, jūs, kaip gynybos ministras arba kiti gynybos ministrai, galėtų išnaudoti būtent šitą impulsą, kurį duoda tos naujos idėjos, kad būtų įmamasi tolesnių veiksmų. Nes iš esmės e, Lisabono startyje numatyta, kad pilietinė mm, plotmė turėtų būti labiau e, plečiama. Ir iš esmės e, reikėtų jau iš anksto pradėti kalbėti su NATO, kad ne, nebandytume išradinėti dviračio arba vykdyti to paties darbo vienu metu. Uh, Kitas dalykas, pavyzdžiui, e, Atalantos operacija. Jeigu dabar pagalvotumėte, e, iš kokių valstybių yra tie laivai ir kokie laivai yra apsaugomi tose pakrantėse nuo piratų. Tada e, gali, pavyzdžiui, sudaryti įspūdis, kad Kinija, pavyzdžiui, labiau gina tuos laivus nuo piratų, nes jų ten karinių pajėgų yra daugiau. Nes Kinai iš esmės gina savo ekonominius interesus, o jų ekonominiai interesai ten atstovaujami yra daug labiau. Čia ir Rusijos klausimas, pavyzdžiui. Ar yra pasvarstymų, kaip galima, sakykime, bendradarbiauti su Rusija ir sutaupyti mūsų biudžeto lėšų bendromis, bendroms operacijoms? Ar apskritai buvo pasvarstyta, apskritai imtis e, šioje veikloje, šioje srityje tiksliau veiklos. Sudane ypač. Ja, vielen Dank. Um... Ähm, Pane Razink. E, ačiū, aš norėčiau pritarti ponui e, Biutikoferiui, ypač kalbant apie lėšų taupimą, nes iš esmės valstybės narės dabar susiduria su taupimo politika, ir būtinybę taupyti biudžeto lėšas. Ir kyla tam tikra prieštara su mm, įsipareigojimais. Iš esmės, ES mm, nelabai yra taupi, nelabai ir surinka tų lėšų, nes, kaip žinote, daugiau išleidžiama negu, negu gaunama lėšų. Čia, pavyzdžiui, prisiminkite ir e, apie mm, kovinių sraigtasparnių pirkimą. Čia aš dabar norėčiau kalbėti apie a, lėšų taupimą. Ką jūs nuveikėte savo laiku, kaip ir mininkavote, kad e, būtų kovojama su ta tendencija? Kitas klausimas yra susijęs su uh, solidarumo išlyga. Jūs taip pat minėjote tą solidarumą Ir man atrodo, kad jūs tiesiog paviršutiniškai palėtėte šią temą. Ar jūs galėtumėt pagalvoti a, labiau apie šitą solidarumo išlygą? Jūs kalbate dabar apie problemas, kad pavyzdžiui, a, a, sprendžiamas dabar atskiros problemos, va, į vidaus saugumas, išorės saugumas. Ir aš norėčiau paklausti, Ka, kas manoma taryboje dėl šitos e, solidarumo išlagos? Ar e, tos saugumo e, situacijos yra susijusios, pavyzdžiui, su protestais? Ar jeigu, pavyzdžiui, jeigu Tuniso atvejais pasikartotų Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, ar valstybės narės tai laikytų vidaus saugumo problema? sakykime, ir pultų gelbėti tos valstybės narės. Arba, sakykime, jeigu kokia nors valstybė narė būtų taikoma cenzūra. E, e, taigi, kaip būtų sprendžiamas atitinkamas saugumo problemos ir kaip apribojamos tos e, su saugumu arba su grėsmė saugumui susijusios situacijos. Merci, enfin, monsieur Janės. Eh, gracias, presidente. Eh... Dėkoju, Labai atidžiai klausiausi diskusijų. Praktiškai viskas, ką norėjau pasakyti, jau buvo pasakyta. Ačiū ministrė, kad atvykote, kad pasisakėte. Buvo labai malonu jūsų pasiklausyti. Tiesiog atpažinau savo mintis, europietiškas mintis jūs pristatėte labai euro, proeuropietiškas. Manau, kad viskas, ką jūs pasakėte, yra labai teisinga. kai kurie eurodeputatai čia nedalyvauja, jų požiūrių Europos kūrimo procese gynybos klausimas yra nekeltinas. Jie nenori, kad tos politikos būtų suplakamos į vieną. Deja, neįmanoma tos problemos išspręsti. Kai kurios pažangos padaryta buvo, sakykime, Gento susitikimas, tas neformalus susitikimas. Tačiau jūs, ponas Danžanas, kolegos iš Junktinės karalystės, sakote tuos pačius dalykus, tik tais kitais žodžiais. Aiškos aiškios tarybos apibriešties nėra, aiškios E, aukštojo atstovo apibriešties taip pat nėra, nei parlamentas, nei taryba. Atrodo, mm, nesako, kad, kad būtų galima peržengti tą ribą. Tačiau kita vertus, reikėtų padaryti taip, kad tikra bendros, bendra saugumo ir po, e, gynybos politika būtų kuriama ir vystoma. Šiandieną mes matome, kad gynybos ministrai vyksta į kitus regionus, kitose pasaulio dalyse. Jie kalba tik tais apie savo konkrečias valstybės, bet nei vienas iš jų nekalba visos ES vardu. Galbūt pasikartosiu, tačiau noriu dar kartą pasakyti, kad ES reikia kalbėti vienu balsu, reikia vieningos, disku, e, vieningos strategijos gynybos ir saugumo srityje. Labai daug klausimų gavote, laiko atsakymams mažokai, bet manau, kad galima bus viską apibendrinti, nes daugelis klausimų pasikartoja. Donc j'aimerais remercier tout le monde qui a posé euh, ces questions. Euh, Like a... Norėčiau pabandyti atsakyti bendrai visus klausimus. Na, gal negausite labai išsamių atsakymų, bet tikiuosi, jie jums tiks. Pirmiausia, perbėgsiu visus tos užduotus klausimus, nes, kaip jūs sakėte, ponė pirmininkė, yra tokių klausimų, kurie yra daugmaž apie tą pačią temą. Uh, Bendras požiūris yra tas dalykas, ta metafora, kuri turėtų dominuoti gynybos politikos rytyje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, pavyzdžiui, buvo dėl Sahelio regiono užduotas klausimas. Buvau Marokė praėjusią savaitę ir čia aš taip pat Marakeše kalbėjau apie bendradarbiavimą, regioninį bendradarbiavimą ir globalų požiūrį. Turime tartis dėl to požiūrio. Ta, bendradarbiavimas tarp ES ir NATO požiūrės turėtų būti lygiai tas pats, nes bendradarbiavimas yra būtinas ir aš manau, kad jis pirmiausia yra susijęs su mūsų pirmiausia karių saugumu. Nes aš žinau, kad karo operacijose, pavyzdžiui, Prancūzija padvigubino karių skaičių. Belgija taip pat 1250 kariškių trijose, keturiose vietose, kur vyksta įvairūs ES kar, kariniai veiksmai, mums tai yra nemenkas skaičius tokia nedideliai šaliai. Mes turime labai rūpintis jų saugumu. Galime būtų Gijom Dutasitjon perfrazuodami pasakyti, kad nėra būtina bukai užsispirti ir kažką daryti, tiesiog reikalingas konkretus aiškus požiūris. Kai dėl institucinio bendradarbiavimo. Gynybos taryboje buvo nagrinėjama daug klausimų. Aš skaitau straipsnius laikraščiuose ir nieko negirdžiu parlamente šnekant apie šiuos dalykus, nesvarbu, iš kokio politinio sparno bebūtų žmonės. Niekas nesako, kad gynybos politika bendra yra svarbiausia. Niekas nesako, kad po Lisabono starties ES gynybos ir tie tvirta ir stipri galės būti tik tada, kai atsiras bendra vizija, kaip turėtų atrodyti bendra gynybos ir saugumo politika. Taigi posėdis buvo labai naudingas. Nebuvo jokio tikslo. Institucijų uh, e, sąrangą ar jų kompetencijos rytis kaip nors pakeisti ar pastumti. Viskas vyko taip, kaip yra numatyta E, Lisabonos sutartyje, jokių ribų nebuvo peržengta. Manau, kad yra būtina tęsti, dirbti toliau. Nes mm, aš esu tikinęs, kad tas posėdis galbūt prisidės prie to, kad atsirastų bendra ES gynybos politikos vizija. Antra. Kai dėl BUSP Ši politika taip pat yra ta vizija, kuriai pritarė visi, ne tik parlamente, bet ir taryboje ir kitur. Tai yra ambicingas instrumentas, tai yra tai, ką mums reikia vystyti. Tačiau iki šiol mums nepavyko parengti bendros vizijos, be, nepavyks sutarti, kokią prasme tas instrumentas turės. Tų vizijų gali būti pačių įvairiausių. Šiame procese dalyvaujančios šalis gali turėti įvairių pozicijų. Tiesiog reikia tęsti toliau E, tuos darbus, kuriuos pristatė pirmininkavus Ispaniją. Jūs, ponė pirmininkė, kalbėjote apie ES gynybos agentūrą, ponė Arnūjai dabar vadovauja. Agentūros atliekamas darbas yra geras, ten dirbama mažiau politiniais aspektais galbūt, bet dirbama prie tų aspektų, kuriuos galėtume pavadinti techniniais klausimais. Antra, gente buvo reiškiamas poreikis, kad atsirastų labiau strateginio mąstymo. Buvo kreiptas į Europos gynybos agentūrą, prašant ją siekti ambicingesnių tikslų. Manau, kad politikams yra pavojingas siekis, tačiau aš manau, kad tokia agentūra, kaip ES gynybos agentūra, gali veikti ambicingiau. Tai buvo tas aspektas, kurį pabrėžė visi sustikime dalyvavę ministrai. Kiti dalykai dėl gento sustikimo. Aš manau, kad kad tas indėlis, kurio prašoma įnešti šios politikos plėtojimą Europos sąjungos rėmose. Toks poreikis buvo išreikštas ir aš manau, kad tas bendradarbiavimas yra naudingas atsiranda tam tikra tarpusavio priklausomybė, apimant ir politinius kai kurios aspektus. Kiekvieno įnešamas indėlis yra labai svarbus dalykas. Kiekvieną kartą, kai sulaukiama e, teigiamo atsakymą ir raginimą prisidėti kuo nors, tai tuomet bendradarbiavimas tampa vis patikimesnis, vis konstruktyvesnis. Dėl to, ką minėjo ponas Daf, galėčiau pasakyti štai ką. Jūs sakėt, kad aš savo pasisakymę pasisakiau labai mandagiai. Na, ne visi pasakytų gal tą patį apie mano pasisakymus, bet bent jau stengiuosi 90 procentų atvejų savo pasisakymuose būti mandagus. Prancūzija ir Junktinė karalystė sudarė sutarimą, kuris yra labai svarbus. Aš nemanau, kad tai yra dalykas, kuris išeina už ES ribų. Tai yra šalis, kuris abi yra ES narės sudariusios sustarimą ir aš manau, kad tai yra ir NATO valstybės jos abi. Ir, ir manau, kad niekas nėra e, stumiamas į šoną. Visi gali siūlyti savo iniciatyvas bendradarbiauti šią srityje. Aš manau, kad gal šiandien ar rytoj E, atsiras naujų iniciatyvų šioje srityje, o šis susitarimas yra didžiulis žingsnis pirmin, mano supratimu. Kaip dėl Irano? Manau, kad iššūkis yra didžiulis, bet tuo pačiu tai yra ir proga progą ES ir NATO vieningai atsakyti į Irano keliamus iššūkius. Čia ES turi dirbti su jungtinėmis valstybėmis kartu, dirbti tą pačią kryptimį, bendradarbiaudamos. Kai dėl kitų klausimų Čia galėčiau paminėti operaciją Atalanta, tai yra labai sėkminga. Kai kam gali kilti klausimų, o kiek ilgai mes, Europos Sąjunga, ten būsime tame Afrikos regione. Tai yra Afrikos kontinento zona, tai yra to regiono problema. Operacijos trukmė yra numatyta iki 2012 pabaigos. Visos valstybės narios, narės mano, kad ši operacija yra sėkminga. Tai yra vis dėlto stabilizavimo operacija, bet vykdoma karinių pajėgų pagalba. Bet tai irgi yra šiek tiek pastangų dubliavimas su NATO. Susitikę su kolegomis mes matome, juk būtų padiskutuoti apie tai, kaip galėtume išvengti veiklos dubliavimo. Manau, kad šiuo būtų atsakęs į didžiausią dalį klausimų. Na, gal dar vienas tik liko neatsakytas. Jį uždavė kolegė Liuzing. Galėčiau pasakyti štai ką, kai dėl solidarumo nuostatų. Šis dalykas yra labai svarbus. Dar prie to klausimo turime rimtai padirbėti, turime pasirenkti tos nuostatos įgyvendinimui. Turime stengtis daryti dalykus, kurie yra naudingi Europos Sąjungai ir kiek, kiekvienam iš mūsų. Turime rodyti pavyzdį saugumo srityje. Aš manau, kad būti pasaulio policininku nėra nei NATO pašaukimas, nei mūsų pašaukimas. Būtent dėl to mums reikia solidarumo nuostatų ir ten mes galėtume aiškiai pasakyti, kaip mes matome ES dalyvavimą karinėse ir politinėse operacijose. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už atsakymus, mes įtilpome puikiai į laiką. Ačiū, kad atsilgėpėte į mūsų kvietimą, labai malonu buvo kartu paposėdžiauti. Čia pritačiau visų kolegoms ir kolegai Pašku, kad tokie susitikimai, tokios ataskaitos yra be galo naudingos. Taip pat ačiū už jūsų pragmatišką požiūrį, kurį gynėte e, pirmininkaujant Belgiją ir palaikant poniai Ashton. Tikiuosi, kad dar turėsime progų susitikti apie PSDC pakalbėti ir panašiai. Taigi ačiū. Brangus kolegos, baigėsi mūsų posėdis, ketvirtadienį ryte nesusitinkame, pirmadienį susitinkame 1 vasario.